Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos una gestión complicada de. Labai diena. Dabar e, jau turėtumėm pradėti mūsų posėdį. Šios dienos e, logistiniai aspektai yra kiek e, kitokie, labiau sudėtingi, nes su kai kuriais mūsų pašnekovais šiandien bendrausime video pagalbą. Ir iš karto e, siūlyčiau pradėti darbą. Visų pirma, jums e, papasakosiu, kodėl mes e, sumastėme surenkti šį klausimą. Aišku, mes gerbėme Venezuelos institucijas ir įstaigas. Kaip žinia, Europos parlamentas ir jo komitetai labai atidžiai stebi, kokia yra padėtis Venezueloje susijusi su žmogaus teisėmis. Mes pakvietėme Venezuelos institucijų atstovus dalyvauti šios dienos posėdėje, tačiau jie atsisakė. Aš norėčiau pasakyti, kad nei Europos parlamentas, nei šis komitetas neketina jokių būdų kištis į Venezuelos reikalus mes atidžiai stebime, kas vyksta Venezueloje ir kitur, tikrai norime, kad visur būtų gerbiamo žmogaus teisės. Mes stebime žmogaus teisų padėti visame pasaulyje. Ir tikrai mes galime pasmerkti žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje, tame tarpe ir Venezueloje. Kai e, politikos veikėjai yra įkalinami, mes suprantame, kad tai tikrai yra prasta padėtis. E, Karakasas e, nepaiso rinkėjų valios, negerbė visų politinių partijų nors tai turėtų būti demokratinės e, valstybės principas. Beje, institucijos taip pat turėtų būti nepriklausomos, jos turėtų dirbti nepriklausomai, bei taip pat paisyti teisės viršenybės principo visose sritise ir visais lygmenimis. Ir taip pat vyriausybė turėtų užtikrinti, kad visos politinės partijos ir visi politikos veikėjai galėtų dalyvauti demokratiniuose procesuose. Ir negalima vis dėlto įkalinti opozicijos veikėjų. Bet tą patį galėčiau pasakyti, komentuodama um, globalų kontekstą, bet kurią pasaulio valstybę. Smurtas ir e, ekstremalios konfrontacijos e, nėra pats geriausias būdas rasti sprendimą E, kuris pasitarnautų visiems Venezuelos žmonėms. Mes tikrai nerengiame jokių konspiracijos e, teorijų prieš Venezuelą. Ne, aš save laikau Venezuelos drauge. Venezuelos E, politinėme gyvenime turėtų e, būti suteiktos galimybės visiems, e, reikėtų užtikrinti taikų sambuvę. Aš taip kalbėdama, ko gero, atstovauju daugelio Europos parlamento narių. Aš reikalauju, kad Venezuelos institucijos išlaisvintų Karakaso merą iš kalėjimo. To reikalavo daug kas visame pasaulyje, vairų žmogaus teisų gynėjai. Leopoldo Lopes e, ir kiti e, to reikalavo. Čia galėčiau paminėti ir ponas Savajas. Opozicijos veikėjai turėtų būti išlaisvinti. JAV taip pat dėl to yra susirūpinusios. Tai, kas dabar vyksta Venezueloje, netitinka tarptautinių standartų. Opozicijos veikėjai yra laikomi politik, politinėme kalėjime. Uh, Kiekvienas e, turi teisę į nekaltumo prezumciją. Kiekvienas turi teisę į sąžiningą teismo procesą ir niekas neturėtų būti e, laikomas kalėjime teismui nepriemus jokio sprendimo. Bet koks, e, taip pat e, teismas bylą turėtų e, nagrinėti e, per protingą laikotarpį, ne per, ne, per nelik visko neužvilkindamas. Tikrai labai norėčiau, kad Venezueloje būtų gerbiami visi žmonės. Ir mes e, raginame e, Venezuelą užtikrinti, kad e, nebus šios politiškai labai jautrios situacijos aukų. Mes raginame komis... Venezuelą išlaisvinti visus politinius kalinius. Galbūt Venezuelos prezidentui ir tas pats, bet mums ne tas pats. E, Kita mėnesį aš vyksiu į neoficialią misiją Europos parlamento vardu ir aš pabandysiu asmeniškai e, tai išsakyti Venezuelai, Venezuelos institucijoms. Niekas neturi teisės kištis į politinius sprendimus, kuriuos priema e, Venezuelos vyriausybė, tačiau vis dėlto e, primdama tokius sprendimus Venezuelos vyriausybė turi gerbti žmogaus teisės. Taip pat reikėtų užtikrinti nešališką žmogaus teisų pažeidimo nagrinėjimą. Šiandien įvyks labai svarbi diskusija mūsų um, svečiai pateiks savo požiūrį į tai, kas šiuo metu vyksta Venezueloje. E, kai kurie kalbėtojai atvyko į mūsų posėdžių salę, o su kitais susisieksime video ryšio pagalba. Aš noriu Jūs informuoti, kad visų pirma e, pasisakys kas nors iš mūsų svečių video ryšio pagalba, paskui suteiksiu žodį Jums. Galbūt jūs turėsite klausimą arba komentarų. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį poniai Delse Solorsano. Ji yra atsakinga už žmogaus teisų situaciją. Prašom, ponia. No sé quién está tratando de hacer la conexión. Bueno, eh, intenten conectar con ella, por favor. Bandome užmėgsti ryšį, bandykime susijungti ir kol mums pavyks, suteiksiu žodį pono Jasys, kuris turėtų išvykti anksčiau. Con la señora Solorzano voy a... Taigi, kol susis, susirišime su ponia Solarzana. Suteiksiu žodį poniai Kabrerai. Ji atstovauja Comité de Víctimas de la Guarimba y del Golpe Continuado. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš atstovauju aukoms ir jų šeimoms. E, visi tie žmonės nukentėjo 2014, 2015, 2013 ir 2014 metų įvykiuose. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad leidote mums atvykti į žmogaus teisų pakomitetį Europos parlamente, kad galėčiau papasakoti, kas vyksta mano šalyje per pastaruosius kelis e, metus ir e, paprašyti užtikrinti teisingumo aukoms ir jų šeimoms. Aš nepriklausau jokiai politiniai organizacijai, esu paprasčiausiai paprasta moteris ir turiu papasakoti apie išpolius, kuriuos surengė smurtiškai nusiteikę grupės prieš e, sambūrį e, moterų ir vaikų susirinkusių į pobūvį. Esame buvę užpulti du kartus. E, čia draugės mumis yra Louis Duran, tokio viena, viena tokių išpolių auka, jo, jo sūnus e, buvo taip pat užpultas. E, e, jis važiavo motociklu ir užvažiavo ant ištemptos vielos ir tokiu būdu jam buvo nukirsta galva, yra ir kitų aukų, žmonės, kurie neteko rankos. Ir visi tie žmonės, dauguma iš jų patys nedalyvavo smurtiniuose protestuose. E, ir tartutinės organizacijos, ir, ir žiniasklaida, socialinė žiniasklaida, e, visus tuos faktus yra nekarta kėlusios, gerbimiai parlamento nariai sakoma, kad Venezueloje 14 metais e, tarp nužudytų žmonių buvo 43 e, studentai ir taikus demonstrantai ir kad juos nužudė Maduro režimas. Girdėdami tokius pareiškimus mes piktinamės, nes tai yra didelis melas ir manipulacijos mes jaučiame, kad mūsų skausmas yra naudojamas politiniais tikslais ir kad užmirštami žmonės, kurie yra tikrosios aukos. Ir kad tie, kurie įvykdė tuos nusikaltimus, yra verčiami aukomis. Faktas tas, kad iš 43 žuvusių 35 buvo nužudyti smurtaujančių grupių 14 metų vasario 12 dieną tam tikri politiniai lyderiai subūrė tokias grupės, kurios paskui pradėjo užpuldinėti žmonės gatvėse. E, buvo bandoma padegti viešuosius pastatus. E, statė barikadas ir dėl to smurto 886 e, žmonės buvo sužeisti, o e, paprastų žmonių teisės į švietimą, į normalią mytybą ir taip toliau buvo pažeistas. E, taigi, kai Europos e, parlamentas ir kitos tarptautinės organizacijos reikalauja paleisti tuos žmonės ir vadina juos e, politiniais kaliniais, iš tikrųjų tai reiškia, kad tiems, kurie atsakingi už tokius veiksmus, gali pasinaudoti, galėtų pasinaudoti nebaudžiamumu E, šalia pono Lopes, Sabajos ir kitų, e, kurie yra pasodinti į kalėjimą, e, buvo daugybė kitų žmonių, moterų, tarp jų yra buvęs prokuroras kuris žuvo ir paliko du vaikus. Kitas žmogus, bandydamas išardyti barikadas, susilaukė šūvio į veidą, buvo nužudytas policijos pareigūnas, liko jo neščia žmona kariuomenės Vienas atstovas buvo nušautas šūvį į galvą ir paliko našlaitį vaiką. Daug žmonių e, sumokėjo savo gyvybėmis e, per e, tą smurto protrūkį Venezueloje 2014 metais. Aš galėčiau labai daug pavardžių paminėti ir aš tikrai labai tikiuosi, kad e, šį, e, šią popietę bus e, išgirstas Gorimba aukų balsas. Teisė į tokias demonstracijas, saviraiškos teisė, tokių demonstracijų teisė negali būti pateisinimas smurtiniams veiksmams. Tarptautinė bendruomenė neturi būti suklaidinta, kas iš tikrųjų ir kurie politiniai lyderiai organizavo demonstracijas pereitų metų birželio mėnesį. E, tikrieji ketinimai, kurių Venezuela žmonės niekad e, neužmirš, e, kai jie e, e klausosi, klausėsi Leopoldų Lopės pasisakymo ir kai jis buvo paklausęs, kada visa tai e, e, baigsis, jis atsakė, tada, kai mes atsikratysime tų žmonių, kurie dabar vadovauja. Taigi e, smurto veiksmai neturi būti maskuojami e, ir neteisingai nušviečiami e, žiniasklaidoje. Beje, tuo, e, dėl to e, kaltos ir kai kurios žmogaus teisių organizacijos. Kai kas vadina tos žmonės e, valstybės e, galių aukomis ir tokiu būdu iškreičia parodymus tų žmonių, kurie buvo sužaloti ar nužudyti. E, todėl aš Norėčiau, kad Europos parlamentas sustabdytų nebaudžiamumą ir e, pasiektų, kad e, būtų nubausti tie žmonės, kurie tikrai yra atsakingi už mūsų šeimų aukas. E, reikia gerbti visu, visus, kurie prarado savo artimuosius. E, ir e, nenaudoti e, žmogaus teisų e, apsaugos retorikos kaip e, savo veiksmų preteksto. Dabar mes jau susijungėme su ponė Delsa Salorzano, ji yra Latino Amerikos parlamento parlatino narė ir koordinuoja žmogaus teisų komisijos darbą. Ar girdite mane? E, dabar šiek tiek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 turėtumėte jūs e, kokį nors techniką, kuris galėtų jums padėti, gal galėtumėte jam pasakyti, kad mes jūsų negalime pakankamai gerai girdėti ir ypatingai, aišku, didelių problemų tai kelia vertėjams. <laughs> bueno. Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos técnicos, la verdad. Na kągi, e, yra dar ką patobulinti techniškai Europos parlamente. Ne, ne, ne tik tai šiandien su Venezuela taip e, yra, kiekvieną dieną taip atsitinka. Noriu suteikti žodį ponui Ramon Guillermo Aveledo. Jis yra Mesa dėlei Unidad Demokratika užsienio reikalų sekretorius. Pane pirmininkė, gerbėjami parlamentarai, šių metų kovo mėnesį Europos parlamentas prieėmė savo pastarojo meto rezoliucija Venezuelos klausimu. Tai trečioji tokia rezoliucija, kitos dvi buvo priimtos pereitais metais. Europos parlamentas dar kartą pasisakė, e, reaguodamas į įvykius mūsų šalyje, nes e, vasarį e, situacija ypač pablogėjo, kai buvo suimtas Leopoldė Lopes, tai yra Krakaso meras. E, ir trečią kartą e, buvo padaryta pertrauka jo teismo posėdėje. Tai įvyko e, gegužės 9 dieną pastaruoju metu. Žmogaus teisų situacija apskritai Venezueloje ypač pablogėjo, paminėsiu vieną skaičių. Tai žmogaus teisų tarp Amerikinė komisija yra konstatavusi, kad Venezuelos valdžia nepriima ir nepripažįsta tarptautinių žmogaus teisų organizacijų priimamų sprendimų, teigdama, kad tai reiškia kišimasi į suverenios valstybės reikalus. Bet bet tai jau savaime e, pažeidžia tarptautinę teisę. Nuo 1999 iki 2015 metų gegužės mėnesio savo gyvybės prarado 215 tūkstančių žmonių. E, e, Venezuelos saugumo pajėgos tapo militarizuotomis, ta tendencija stiprėja ir mano minėta žmogaus teisų komisija taip pat konstatavo, kad uh, E, daugėja e, civilinių e, ginkluotų grupuočių, jos pradeda kontroliuoti visuomenę ir tai, žinoma, kertasi su tarptautiniais žmogaus teisų standartais. NVO provėja, kuri yra žinoma organizacija, taip pat konstatuoja, kad padaugėjo kankinimų atvejų Venezueloje, jų skaičius išaugo 137 procentais. E, pastaruoju metu Unidad Demokratika e, kandidatas prezidento rinkimuose yra konstatavęs, kad e, armijoje, Venezuelos airijoje taikiniu buvo panaudojama jo nuotrauka. E, pacituosiu vieną iš e, gubernatorių, kuris e, yra sakęs, kad kaimininė šalis yra valdoma kontrrevoliucinių jėgų ir jeigu kiltų ginkluota kova, būtent E, šitą Mirandos provincija turėtų tapti strateginiu e, taikiniu. E, e, pasiremiant vieno iš e, politikos veikėjų žodžiais, e, yra e, žinoma, kad e, pol, opozicijos veikėjams neleidžiama dalyvauti demokratinėse forumuose. E, Marija Mačiado, pavyzdžiui, e, neteisėtai buvo e, pašalinta iš parlamento pasiremiant prezidento įsakymais. Tai aišku, prieštarauja egzistuojančiams įstatymams ir visą tai tęsiasi nuo 1998 metų. Vis e, dar nėra numatyti e, būsimieji rinkimai, e, o naujoji asamblėja turi pirmą kartą posėdžiauti ateinančių metų sausio penktą dieną. Leopoldo Lopes ir kiti sulaikyti e, veikėjai yra pasiryžę skelbti bado streiką. Ribojama žiniasklaidos laisvė. Neseniai teismas nusprendė, kad 22 e, nacionalinių laikraščių vadovams bus e, uždrausta keliauti dėl tos informacijos, e, kurią jie skelbia. Aišku, tos priemonės yra prevencinės, o tie, kurie kaltinami kažkokiais nusižengimais, negali savęs apginti. Yra ir kitų apribojimų, pavyzdžiui, draudžiama pirkti ir parduoti užsienio valiutą. Kalbant apie e, socialinės teisės, e, žmonių perkumui gale neauga, e, stebima infliacija, prekių trūkumai, nėra darbo vietų, socialinės, medicinos paslaugos, statybos apimtis, visa tai sumenkėjo. Inflecija, jeigu kalbame apie maisto prekių kainas, pastaraisiais metais e, išaugo 4000 procentų. E, yra konstatuota, kad Venezuelos maisto sistema daugiau nebegali aprūpinti maistu e, šalies gyventojų. E, iškilo grėsmė maisto saugai ir maisto suverenumui. E, Venezuela taip pat pažeidinėja profsąjungų teisėjų konvencijas 87, 26 ir 144. Pirmininkė, e, pabandykime dar kartą susiekti su ponė Salorsanau. Les decíamos, hay una grave crisis en materia de derechos humanos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 Labai atsiprašau, na pamėginkite kalbėti bent jau lėčiau. que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, por los caminos democráticos, representamos hoy. Es de destacar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 Mi más profundo agradecimiento a los europarlamentarios por permitir que esta discusión hoy se eleve ante ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siento mucho que haya problemas. Labai ačiū. Aš tikrai atsiprašau dėl tų problemų su garsu. Aš neturėjau problemų, nes tiesiogiai klausiausi jūsų. Ir kadangi vertimo nebuvo. Ko gero, situacija sudėtinga, nes vieninteliai žmonės, e, kurie girdėjo jūsų pasakymą, buvo tie, kas supranta originalų pasakymą gimtąją kalbą. Bet gal dar pamėginsime ir e, tikėsime, kad e, galbūt ateityje transliacijos kokybė bus pakankamai gera, kad vertėjai galėtų dirbti, jeigu ne, tai teks dėl to tokio pobūdžio klausimus nutraukti. E, Fedas Romero, e, būtimojo Venezuelos forumo direktorius. Sí, hola. Buenas tardes. ¿Me llega bien mi voz? Labadiena, ar gerai mane girdite? Kągi, jūs galite pradėti ir tada pabandysime vertinti, ar garso kokybė yra pakankama, kad vertėjai galėtų jūs versti. Bet jūs kalbėte angliškai, tai turbūt bus lengviau. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad mm, sutiko apžvelgti situaciją Venezueloje ir kad parlamentarai organizavo šią video konferenciją. Labai sunku kalbėti. Nes Aš girdžiu vertimą, girdžiu vertimą savo ausines. Buvo pasiūlymas nusimti ausines. Aš atstovauju Venezuelos e, teistųjų e, forumui, kuris yra organizacija atstovaujanti e, Venezuelos teisėsiams asmenims ir mums priklauso maždaug 200 įvairių teisininkų bei papildomas skaičius aktyvistų. Mes norėtumėm pateikti vieną pavyzdį, vieną bylą, kuri iliustruoja žmogus teisų e, staciją. Herardo Karedo buvo suimtas 2014 metų, jeigu šies 8 dieną, draugė su kitais 230 e, jaunų žmonių ir kas ironiška, kad jie šioje demonstracijoje būtent reikalaudami paleisti studentus kurie buvo įkalinti irgi dėl dalyvavimo demonstracijose. Šie žmonės e, dalyvavo taikioje demonstracijoje palapinių miestelėje, kuris buvo pastatytas prieš jungtinių tautų atstovybę Karakase. Ir Herardo e, vėliau e, pranešė, kad jis buvo kankinamas, kaip ir kiti Jis sakė, kad e, pareigūnai apviniojo laikraščiais jo riešus tam, kad neliktų žymių, o vėliau pakabino jį e, prirakintą prie vamžio ir paliko ten kaboti 12 valandų. E, jisai buvo mušama žemiau kelių lasdomis ir tos lazdos galų galę lūždavo nuo smūgių, tokiu būdu ant jo kojų liko mm, gilio žymės. E, na ir vėliau, kai jisai kreipėsi į prokuratūrą ir panaudojo taip pat e, tarptinę žiniasklaidą, mėgindamas apskusti šios veiksmus, mes tikėjomės, kad Herado karjera bus e, perkeltas iš šito kalėjimo, bet kaip nebūtų keista, jisai buvo perkeltas šešiems e, mėnesiams į labai ankštą, šaltą, izoliuotą vienutę be langų policijos būstinės, e, centrinė būstinė. Ir jisai buvo visiškai izoliuotas, nebuvo prileidžiami teisininkai, jisai turėjo sėdėti tamsoje 24 valandas, nematydamas saulės šviesos šitas kalėjimas vadinamas rūsiu. E, jis yra giliai po žemę ir ten dar ir dabar tebėra kalinių. Tiesą sakant, dalis žmonių e, buvo taip pat įkalinti už tai, kad reikalau paleisti pana Ferreros. E, e, tik taip po, šešimtė, po šešerių mėnesių e, Ferreras buvo perkeltas atgal tą kalėjimą, kurisai, pasak jo, buvo kankinamas. Tačiau jisai neslaukė jokios medicinos pagalbos iki pat šiol. Jis vis dar kenčia nuo jis tebe kenčia nuo įvairių medicinių problemų. Ir tai yra tik tai pavyzdys, kad jūs suprastumėte. Jo dantis, pavyzdžiui, pavyzdžiui, iškrito dantis ir jisai pamėgino pats įsiklijuoti tą dantį atgal, kadangi jam nebuvo stikta jokia medicinė pagalba. Toliau versti neįmanoma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 Perdone, hay, ahora hay un problema de nuevo de interpretación porque a los intérpretes les llega mal el. Atsiprašau, bet garsas, garso kokybė labai suprastėjo. Be abejo, daugiau žmonių gali klausytis tiesiogiai angliškai, bet versti tai, ką jūs sakote, iš tikrųjų labai sunku. Kalbėkite arba angliškai, arba ispaniškai.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 esama studentų, kurie įkalinti be teismo e, arba tiesiog teigiant, kad jie įvykdė nusikaltimą prieš viešos pareigūnus. E, galbūt taupant laiką šiek tiek reikėtų pakalbėti apie įkalinimo sąlygas. Vienas atvejs tai yra izolacija, tokia kaip Topaldo Lopes ir kitų atvejais. E, Tai yra e, žmonės yra visiškai pribotina bet kokių ryšių, skyrus šeimos narius ir teisininkus. O kai kuriais atvejais apskritai jokie vizitai neleidžiame. Toliau yra vilkinamas teismo procesas. Pavyzdžiui, dabar turime vieną bylą iš žmogus teisų teisininkų, Marcelo Kroato, kuris dešimt mėnesių praleido už grotų labai pavojingame kalėjime apskritai jis jau virš metų yra kalėjime, nes prieš tai dar kur laiką praleido namų areštą. E, tuo pačiu reikėtų pasakyti, kad e, valstybės pareigūnai panaudoja valstybės kontroliuojamą žiniasklaidą, stendamėsi diskredituoti savo oponentus. Taip pat reguliariai asmenys yra sekami paslėptais mikrofonais ir e, slaptomis kameromis. Ir šitie įrašai yra perdodami įkalintiems aktyvistams. E, jie transliuojami per valstybinę televiziją, tarsi niekur nieko. Hmm. Esame žaikistę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 Muchísimas gracias, señor Romero. Siento la, algunas deficiencias técnicas. Labai ačiū, ponia Romero. Turėjome techninių problemų, bet šiaip jau jūsų žinia supratome. Na dabar steiksiu žodį paskutiniam kalbėtojui. Dar vienas video sensas, nors technika veikia ne taip tobulai. Pamėginsiu suteikti žodį ponui Madinaliu Verarau kuris yra provėja atstovas, tai yra Venezuelos programos kitos e, švietimui ir vėliams veiksmams, kitiems žmogus teisėms ginti. Hola. Hola. Hola. ¿Me, me, ¿Me oye? Perfectamente. Bueno, pues usted. Ar mane girdite? turite šiek tiek garsiau pamėginti kalbėti, ponė Avarado, nes mes mėginsime išversti pokalbį į vairias posėdžio darbinės kalbas. E, tačiau kalbėkite, kai tik tai būsite pasiruošęs. Aš esu Marina Alvarado, žmogaus teisės aktyvistas iš Prove, žmogaus teisų gynimo akcijų organizacijos ir e, dėkoju už suteiktas galimybės pasakyti šiandieną. Aš man, matau ponę Kabrero, kuri stoja viena organizacija. Ir norėčiau pasakyti, kad kalbant apie žmogaus teisų patį Venezuelą, nėra viskas taip juoda, kaip gali atrodyti. Esama tam tikrų pozityvių aspektų. Pavyzdžiui, švietimas. Iš tikrųjų, taip pat veikia gana plačios socialinės įtraukties programos, kurios gan sėkmingai gyvendinamos universitetuose per pastaros keltą metų padėgubėjo studentų skaičius. Taip pat buvo perskirstyta žemės nusavybė, kalbant apie ūkininkus ir žmogaus teisų, kaip žmogaus teisų organizacija provėja, turi pripažinti, kad tam tikrų teisų srityje pasiekta tam tikros pažangos pirminkaujant Gučiavesui. Kalbant apie skurdą, pavyzdžiui. 2012 metų skurdas mažėdavo kasmet. Ir tai yra labai svarbus žmogaus teisė elementas. Nes be abejo tai reiškia daugiau demokratijos, daugiau traukties, bet vis dėlto mums kelia nerima. Tai kad per pirmuosius prezidento Maduros prezidentavimo metus. 2013 metais skurdas vėl išaugo 6 procentais, o kiti socialiniai ekonominiai indikatoriai, rodikliai. Panašu, kad išaugo. Na ir kalbant apie žmogaus teisės, Be abejo, turbūt visa pasaulinė bendruomenė e, nori, kad Venezuelai būtų daugiau socialinio teisingumo ir kitų žmogaus teisų ir dėl to tai kelia truputėlį nerimo. E, socialinės e, ekonominės problemas, kurias teko išgyventi Venezuelai per pastaros metus, sukėlė socialinį pasitenkinimą ir ypatingai skurčiausiose visuomenės sluoksniuose. Ir tai pasireiškia per tokius spontaniškus įsibėgėjančius e, protesto judėjimus ir akcijas, kur buvo blokuojamas gatvės, stabdomas transportas. Gali kilti klausimą, kodėl Venezueloje darbininkai per pasarus penkerius metus buvo na, praktiškai priešakinėse gretose šitų visų protestų. Šitie socialiniai protestai uh, E, kuriuose buvo reikalaujama užtikrinti teisės. Ir buvo pasakoma prieš valdžią. Valdžios buvo įvertinti ne kaip demokratijos apraiškos, bet veikiau buvo kriminalizuoti. Ir daugeliu atveju jie buvo laikomi politizuotais, nors paprastai žmonės tiesiog reikalaudavo apginti savo teisės. Na ir faktiškai 3000 socialinių lyderių buvo nuteisti vien arba teisiami bent jau vien dėl to, kad dalyvavo protestuose. Nemažai šių priklausė profsąjungoms. Apie 5000 žmonių buvo teisiami už tai, kad dalyvavo protesto judėjime. Taigi socialinių lyderių kriminalizavimas ir žmogaus teisų gynėjų Ehm, kriminalizavimas, kuris irgi vyksta, ehm, buvo mat savotiškas mėginimas juos įbauginti. Tačiau tų planų nepavyko gyventi. E, kai kuriais atvejais visiškai teisėta veikla, tokia kaip tarpinis bendradarbiavimas, irgi tapo vyriausybės išpoglių objektu. Ir Ehm, žmogaus teisų organizacijos, kai jos, pažiūrėjau, gauna finansavimą ar pagalbą iš um, ehm, ES, siekiant stiprinti demokratiją ir panašiai, visą tai yra paverčiama savotišku nusikaltimu. Uh, lėšų gavimas yra automatiškai tarsi siejamas su siekiu kištis į Venezuelos vidaus reikalus. Ir valdžia sako, kad žmonės, kurie kovoja dėl savo teisių yra tevinės išdavikai. Šitie protestuotojai už žmogaus teisės nėra kažkokie tai nusikalteliai Ir su jais, tačiau su jais elgiamasi kaip su nusikaldėliais ir mažo to, vyriausybė juos šnipinėja, seka, e, vien todėl, kad jie pasinaudoja savo teisėtą visiškai legalią teisę kritikuoti valdžią. Metama daug valstybės išteklių tam, kad šitie žmonės būtų nutildyti ir persikiami tiek e, patys žmonės e, dalyvauja procesuose, tiek ir žmogaus teisų gynėjai. Nepamirškime, kad dažnai šitie e, nukentėję žmonės priklauso skurdžiausiams visuomenėms sluoksniams. Mes mėginome traukti įvairias tarptinės organizacijas, tarp jų jungtinių tautų forumus. E, tačiau vyriausybė netoleruoja jokios kritikos, negyvendina rekomendacijų, nesilaiko visos Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimų, e, pažydinėja Tartutinio žmogaus teisų konvenciją. Ir Kiekvieną kartą, kai kokia nors tarptautinė organizacija e, vienai par kitaip priemant tarimą nepalankų valdžiai, valdžiai iš karto tai e, paskelbė kaip bandymą kištis į Venezuelos e, vidaus reikalus ir viskas yra pristatoma tarsi kažkokis tai samokslas prieš e, vyriausybę. E, tarptautinės organizacijos be abejo teikia rekomendacijas, kad Venezuela reikėtų labiau užtikrinti žmogaus teisės, e, turėtų būti demokratiškesnė valstybė. E, kadangi mm, viešoji įtaka negali plačiai pasireikšti, piliečiai praktiškai lieka beginkliai prieš vyriausybės savivalę. E, E, mes matome daug politinės diskriminacijos, taip pat ir paslaugų teikimo srityje. Pavyzdžiui, ombudsmenas. Ombudsmeno, ombudsmeno stovė. Iš esmės e, daugiausiai jėgų ir laiko skiria būtent e, uždarinėti įvairiausiams nevyriausybinio organizacijoms. Prokuratūros sistema taip pat nėra tinkamai integruota ir, ir atsakinga už aukštą nebaudžiamo lygį, kuris sustoja. Venezuela įsisiekia 28 procentus e, yra daugybė politinių kalinių ir jie yra politizuotas teisingumo sistemos aukos. Sistemos, kurią mes turime ir kuri negarantuoja teisės į teisingą teismą. Iš esmės tai yra aparatas, kuris ir toliau kūrė neteisybę, kuris panaudojamas įkalinti socialiniams lyderiams ir kitiems vyriausybės e, kritikams ir oponentams. E, Pirminkė prašė paskubėti ir pabaigti, nes yra norinčių pasisakyti. Aš baigiu, sako kalbėtojas. Aš dar norėčiau tarti keltą žodžių apie žmonės, kurie yra įkalinti ir apskritai apie kalėjimų sistemą. Venezuelos kalėjimų sistema yra viena iš smurtiškiausių visame pasaulyje. Nors per pasarus keltą metų reikia pripažinti, kad buvo mėginama šiek tiek spręsti tą smurto problemą kalėjimuose ir vis dėlto nemažai žmonių iš tikrųjų žuvo kalėjimuose 2013 metais, kelmi parlamentarai, Venezuelos kalėjimuose įvyko 309 žmogžudystės. O tarp 99 metų ir 2014 metų 6472 žmogžudystės iš viso įvyko kalėjimuose. Taigi žmogaus teisų pažydinėjimas tęsiasi. Gerbiami Europos parlamento nariai, dėkoju, kad suteikite man galimybę pasisakyti aukų nukentėjusiųjų vardu ir aš taip pat norėčiau E, pareikščiau pagarbą kitai organizacijai, Guarimabos, kuri irgi atstovauja aukų interesus, e, kuri taip pat mėgina apginti e, smurto aukas ir žmogaus teisės Venezueloje. Labai ačiū Jums, ponia Alvado. Ir dabar persime prie klausimų bei komentarų, kuriuos pirmiausia išsakys parlamento nariai ir aš palaikysiu tolesnį dialogą su čia esančiais kolegomis, tačiau mes nebegalime palaikyti video ryšio, kadangi ryšys tikrai nėra labai geras, mes galime šiek tiek jūsų klausytis, tačiau e, transliuoti visą tą klausimų atsakymą sesiją tikrai neįmanoma. E, Taigi dabar klausysime politinių frakcijų atstovų ir pradėsime nuo tų parlamentarų, kurie savo veikloje tiesiogiai yra, dabar kitaip, susijęs su Venezuela. Panas e, Eurolat, e, tai Eurolat atstovas, e, po to Ganis Paslar, panas Asys pirmiausiai. Iniciatyva, po kuantų. Labai ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų iniciatyvą. E, iš tikrųjų, e, žmogaus teisų pakomitečiui e, tenka užduotis užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų gerbiamos visame pasaulyje. Ypač didelio dėmesio nusipelno tos šalis, kurios mums yra artimesnės istorinė ar kultūrinė prasme. Ir viena iš tokių šalių yra Venezuela. Mes e, tikrai e, gerbėme e, Venezuelą, kuri ilgą laiką buvo demokratinė šalis. Dabar mums kyla įvairių klausimų susijusių su žmogaus teisėmis, bet ne su kitais Venezuelos vyriausybės veiklos aspektais. Mes neketiname kištis į vyriausybės veiklą. Uh, Mes taip pat neketiname pateikti ir politinės pozicijos, tačiau mums kyla įvairių klausimų. Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus teisės yra pažeidžiamos Venezueloje, mes negalime kalbėti apie demokratinę valstybę, e, kuri vadovaujasi teisės viršinybės principu. Aš solidariai palaikau visas e, smurto aukas Venezueloje ir mes tikrai e, nedarome jokio skirtumo tarp aukų priklausomai nuo jų kilmės, E, visos e, smurtaukos nusipelno mūsų solidarumo. Ir kyla klausimas, ar Venezuela yra pajėgi atlikti žmogaus teisų pažeidimų e, tyrimus. Ar Venezuela yra pasirengusi ištirti smurto proveržio atvejus. Aš dėl to abejoju, nes buvo daug tokių atvejų, kai nebuvo paisoma e, demokratinės valstybės e, e, valdžios pasidalymo principo, buvo kišamasi į teismų veiklą, tą darė vykdančioji valdžia. Bet to teismai neveikia nepriklausomai, kaip kad turėtų būti demokratinėje valstybėje. Demokratinė valstybė turėtų užtikrinti ir tam tikras laisvės, pavyzdžiui, nuomonės laisvę, žodžio laisvę, susirinkimo laisvę. Mes išgirdome, ką pasakė e, žmonės iš Venezuelos. Ir tie principai, kuriuos aš minėjau, tai yra žmogaus, e, atsiprašau, žodžio laisvė, susirinkimo laisvė, visos šios laisvės buvo apribotos. Na ir paskutinis kalbėtojas netgi pareiškia, kad pastaruoju metu e, Venezueloje bandoma kriminalizuoti bet kokią kitokią nuomonę. Už tai yra baudžiama, bet e, to negali būti demokratinėje valstybėje. Demokratinė valstybė taip pat turėtų užtikrinti ir demokratinius rinkimus. Taip pat ir mažumos turėtų turėti teisę pasisakyti, kai susiklosto, tarkim, tokia padėtis. Aš nenoriu plėstis, bet pasakysiu, kad visą laiką e, pasisakysiu už tai, kad būtų palaikomi geri ryšiai su Venezuelos opozicijos atstovai, atstovais. Deja, e, šiandien į mūsų posėdį nepavyko pakviesti Venezuelos diplomatinio pasaulio atstovų, pavyzdžiui, ambasadoriaus. Bet dabar mums svarbiausia yra štai kas. Mes gerbėme Venezuelą, Venezuelos tauta turi savo istoriją ir savo valstybę, bet Ir, ir tikrai mes nenorime kištis e, į Venezuelos reikalus. Europos parlamentas svarsto tik tuos klausimus, kurie susiję su e, žmogaus teisų paisimu mums rūpimoje valstybėje. Brazilijoje yra ir didelė portugalų bendruomenė, Tiksliau, Venezueloje yra didelė e, portugalų bendruomenė, aš su jie palaikau labai glaudžius ryšius. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad surinktas šis klausimas. Taip pat norėčiau išreikšti užuojautą ir solidarumą e, visoms e, smurto aukoms. Taip pat norėčiau pasakyti, kad neseniai Eurolat e, susitikime buvo kalbėta apie šiuos klausimus. Mes diskutavome su mūsų kolegomis iš Amerikos. Ir e, nuomonės išsiskyrė. Daugelis partnerių iš Latinų Amerikos mane, kad ES požiūris į tai, kas vyksta Venezueloje, yra tam tikras kišimasis į Venezuelos reikalus ir Latino Amerikos šalis tarsi mane, kad mes neturime jokios teisės tai daryti. Tačiau Europos parlamento nariai dar kartą paaiškino savo požiūrį. Mums rūpi tai, kas vyksta už ES sienų, mums rūpi tai, kas vyksta įvairiose pasaulio kampeliuose, tame tarpe ir Venezueloje bei kitose šalise. Ir mes paprastai diskutuojame apie tai, kas vyksta kitose šalise, kai yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Tai nėra kišimasis į valstybės vidaus reikalus, tai yra solidarumo praiška. Mes dažnai teigiame, kad Europos Ir yra dažnai sakoma, kad ES elgesi neteisingai su migrantais, jų neįsileisdama į ES. Bet mes apie tai diskutuojame, mes esame nusiteikę atvirai, mes diskutuojame ir apie tai, kas vyksta kitose šalise, nes žmogaus teisės yra universalios, žmogaus orumas yra universali vertybė. Mėly kolegos, aš tikrai gerbiu Venezuelą, tai yra šalis, kuri man tikrai patinka dėl politinės ideologijos. Aš atstovauju kairiesiams, esu socialistas ir, tiesą sakant, tikrai nesuprantu, kaip dalis ES kairiųjų partijų užmerkia akis, kai yra pažytinėjama žmogaus teisės. Aš tikrai nesuprantu tokio požiūrio. Kartais man netgi atrodo, kad ir Europos parlamento nariai e, tarsi pasidalinę į dvi stovyklas, bet mes neturėtumėm to daryti. ES kairieji e, kritiškai vertina, e, pažiūrėjau, tai, kas vyksta Kolumbijoje, o taip pat ir Meksikoje bet e, tarsi užmerkiamas akis prieš tai, kas vyksta Venezueloje. Aš kaip socialistas tiesiog ginu žmogaus teisės. Ir aš e, negaliu atsakyti už tuos e, žmonės, kurie kritikuoja pačią vyriausybę. Europos parlamentas turi kalbėti objektyviai, vertindama žmogaus teisų padėtį. Ir jeigu man leisite, aš norėčiau e, paminėti e, e, Ispanijos solistų partijos tam tikrus istorijos momentus. Mūsų partijos vadovas buvo nuvykęs į Maskvą, nes jis norėjo išsiaiškinti, ar ar Ispanija galėtų e, palaikyti ryšius su e, Rusijos revoliucionieriais. Ir Aš tikrai nesuprantu, e, kaip galima apriboti e, žmogaus laisvę. Joks e, kairiųjų partijos politikas negali apriboti žmogaus teisų ir laisvę. O dabar matome, kad tai atsitinka Venezueloje, ypač pastaruoju metu. Ir tai tikrai gali sužlugdyti demokratiją. Mes turime padėti Venezuelai, mes turime padėti Venezuelo žmonėms, mes turime e, padėti demokratijai, žmogaus teisėms. Ir mes kaip kairieji galime tai padaryti, mes turėtume būti Venezuelos draugai. Aš norėčiau, kad Venezueloje įvyktų laisvi rinkimai, be jokių politinių kalinių, be jokio smurto. Uh, nei iš vienos pusės. Taip pat nenoriu jokio smurto ir iš opozicijos pusės. Aš noriu e, dialogo, aš noriu, kad įsivyrautų demokratija. Aš to e, siekiu kaip Eurolat pirmininkas. Mes turime apie tai kalbėti. Laisvė ir žmogaus teisės e, visą laiką turi būti ginamos. Nėra jokių demokratijos apribojimų iš kairiųjų pusės, kitaip kairieji nebūtų kairieji. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad dabar e, Europos kairieji tiesiog kartais užmerkia akis prieš realybę. Niekas netiki, kad e, Venezuela vyksta tikras perversmas. Vakar Venezuelos vadovas e, kalbėjo nuvykęs į Haitį. Jis sakė, kad jungtinės tautos nori valstybinio perversmo Venezueloje, bet aš to netikiu. Mes turime kovoti už laisvę ir demokratiją. Ta sakau kaip socialistas ir kaip europietis. Ačiū. Dėkuoju. Žinau, kad tyliai yra žmonių, kurie jums ploja. Suteiksiu žodį kitam kolegai. Ačiū pirmininkė, Na, nei viešai, nei tyliai neplojau, bet galiu pasakyti, kad galiu pritarti kai kurioms e, išsakytoms pastaboms ir tikrai ne kairiųjų vardu. Aš čia kalbėsiu, bet e, aš pritariu ir jūsų žodžiams, kuriais jūs e, pradėjote šią diskusiją. Padėtį apibrėžėte tiksliai. Nei vienas komitetas parlamente nedaro vertybinių sprendimų ar vertinimų, kai kalbame apie Venezuelą apskritai ar e, Maduro Venezuelą. Parlamentas visada pagarbiai elgesi, taip savo mintis išsakome tiesiai ir smerkime tokius veiksmus, kurie nusipelno pasmerkimo bet e, reikalas tas, kad matome, kad vietoj to, kad demokratėtų šalis e, artėja prie diktatūros. Savime suprantama, kad mums Venezuela patinka, mes ją mylime, visi, kas kalba ispaniškai, jaučia tokius jausmus mes e, jaučiame, kad turime tam tikrą skolą Venezuelai, ją turime gražinti ir e, yra e, žinoma, kad kai kurios iš mano idėjų remiasi būtent Venezuelos mąstymų. Buvo laikai, kai kai kur kitur nebuvo laisvės ir mums reikėjo pasimokyti iš Venezuelos Kalbant apie Venezuelos ambasadoriaus nuomonę, kad parlamentas neturi teisės čia kalbėti apie tai. Tačiau plenarime posėdėje buvo pasakyta, kad ne tik, kad turi teisę, bet ir privalo kalbėti. E, sutarties trečiasis straipsnis sako, kad santykiuose su likusiu pasauliu ES skleis savo vertybės ir prisidės prie piliečių žmogaus teisų apsaugos bei prie tartotinės teisės ir ypač jungtinių tautų hartijos įgyvendinimo. Aš manau, kad čia jokia nesusipratimo nėra. Mes turime teisę išreikšti savo nuomonę ir netgi privalome tai daryti. Tai mūsų prievalė ir tie dalykai, šiandien išgirsti pasisakymai, kitų formų išsakytos mintys įrodo, kad Maduro susidoroja su savo priešininkais. Ir e, kad vietoj to, kad surenktų rinkimus, ką jis turėjo padaryti jau e, Sausio mėnesį e, jis to nedaro. Taigi, e, e, nereikėtų daugiau remtis Maduro pusės pretekstais, kodėl jis atidėlioja rinkimus, nes visiškai aišku, kad jis bijo pralaimėti. Bet Venezuelos žmonės nenori, kad viskas toliau testusi. Ramonas taip pasakė, liberalai taip sako, kiti taip sako, visi sutarė, kai kalbama būtent apie tokią diagnozę. Turime tiesiai pasakyti, smerkti antidemokratinę veiklą ir pasakyti ponui Maduro, kad galbūt jis ir yra teisiai tai išrinktas, bet jis toliau nesielgia kaip uh, demokratinis vadovas, bet kaip totalitarinis vadovas. Ir čia Europos parlamentas e, turi padėti padaryti tam galui, e, kad e, Venezuelos žmonės galėtų atgauti savo laisvę, eidami prie balsadėžių ir užtikrindami, kad jų laisvės bus garantuotas ir jie nebus kišami į kalėjimus. Mes visi žinome, kokia yra padėti, žinome bendrąjį kontekstą, žinome, e, ką galime pagal e, sutartis daryti ir ką privalome daryti ir tai darome nepriklausomai nuo mūsų ideologinių pozicijų. Retai parlamentas taip vieningai sutarė kaip šiuo klausimu. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labai trumpai pasisakysiu, laiko neturime labai daug, aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Degrandė ir kiti. Labai reikšminga yra tai, kad mes sutarėme ypač, kad sutarėme dėl to, jog visus turime vertinti pagal tą patį matą ar e, Venezueloje, ar Saudo Arabijoje, ar Burundijoje, kur bekalbėtume apie žmogaus teisės, mes turime užimti griežtą poziciją, turime ginti žmogaus teisų pažeidinėjimų aukas ir turime dar kartą akcentuosi, kad labiausiai mums rūpi būtent aukos ir turime pasinaudoti visomis mums prieinamomis priemonėmis toms aukoms apginti. Noriu padėkoti visiems prelegentams, e, kurie šiandien pasisakė už jų drąsą, ne tik e, už tai, ką jie šiandien e, pasakė, bet už jų nuolatinį darbą, už tai, kad jie dirba pačioje Venezueloje, užtikrindami, kad jų šalis būtų saugesnė. Pirminkė, dar 4-5 norintys pasisakyti, paskui paprašysiu mūsų svečius pasisakyti, Taigi e, šį klausimą teks truputėlį pratesti. Ponas Henkė. Na dėja, e, kai žvelgime, kas vyksta Venezueloje, tai dėja e, priskirtina taip pat ir kitoms Pietų Amerikos šalims, galvoju apie 50 metų Kubos režimą ir taip toliau. Čia Europos parlamente prieš keletą savaičių diskutavome dėl tam tikrų labai prastų tendencijų Vengrijoje. Mane paskatino tai, kad kitų valstybių vyriausybių vadovai ir prezidentai pradėjo uh, reikšti savo būkštavimus dėl to, kas vyksta Vengrijoje, bet to man trūksta, kai galvoju apie Pietų Ameriką, nesulaukiu panašios kritikos, pavyzdžiui, iš Čilės ar Brazilijos e, vyriausybės pusės. Negirdžiu jų kritikos Venezuelos atžvilgių, tai mane stebina ir neramina. Ir man atrodo, turime pasinaudoti progomis, kai susitinkame su Pietų Amerikos vyriausybių demokratiniais atstovais, turime jiems pasakyti, kad jie neturėtų vien tik tai laukti, kol Europos parlamentas ar Europos vyriausybės pradės kritikuoti žmogaus teisų pažeidinėjimus Venezueloje. Dėkui, žodis poniai Weber. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labai džiaugiuosi, kad e, šiandien vyksta šis mūsų posėdis, kad kalbame apie Venezuelą. Prieš tapdama politikę dirbau nevyriausybinėse organizacijose, tiek savo šalyje, tiek tarptautinėse. Ir e, turiu pasakyti, kad Gorimba aukų mintis ir nuolatinio perversmo mintis e, galėtų būti vertinama kaip nevyriausybinės organizacijos poziciją, nes tai vis tik yra mm, smarkiai politizuota organizacija. E, su didelė pagarba, pankarera, galiu pasakyti, kad e, nelabai man padarė įspūdį tai, ką jūs pasakėte, nes e, šiaip ar taip jūs atrodo dirbate Venezuelos vyriausybei. 20 metų pati dirbau NVO ir niekada netarnavau jokiai vyriausybei. Taip, taip neturėtų būti. Tačiau. Štai koks klausimas. Labai gaila, kad mums Europoje nepavyksta parengti bendros deklaracijos piliečių visuomenėje reikėtų klausti, ar egzistuoja tam tikras e, solidarumas, ar, ar, ar piliečių visuomenė supranta, kokia yra padėtis Venezueloje, kokioj situacijoje yra žurnalistai ir taip toliau. Nes tarptautiniu lygiu yra daug sustamėjimo dėl to, kas vyksta Venezueloje, bet aš niekaip e, nesuprantu ir negaliu patikėti, kad e, tokio susidomėjimo nėra pačioje Latino Amerikoje. Dėkuoju, panė pirmininkė, panas Degrandė gana absoliutiškai kalbėjo, gana kategoriškai, tuo tarpu aš e, dažniau norėčiau vartoti žodį galbūt. Mes žinome, kad jeigu kalbame apie pilietinę visuomenę, tai yra NVU, NVO, kurios finansuojamas iš JAV, yra NVO, kurios dirba su opozicija ir turime kitų e, organizacijų. Mes e, reikia, e, me, e, turime pasakyti, kad e, nėra tinkamo balanso, kai kalbame apie vieną organizaciją, kurie atstovauja aukoms. Mes žinome, kad egzistavo tam tikrų kitų organizacijų, pavyzdžiui, kai kai kas buvo išvarytas iš Kubos, tada jie susitikinėjo Čilėje, o mes žinome, kad Čilėje e, Pinochetas nužudė tūkstančių žmonių. Tai ar tikrai mes taikome visiems vienodus standartus? Aš ne visiškai norėčiau sutikti su jumis. Ne, e, tie patys standartai nėra taikomi e, Jeigu palyginsime mūsų rezoliucijas dėl žmogaus teisų Venezueloje ir palyginsime jas su situacija kitose regiono šalise, tai sunku net, net palyginti. E, Iš tikrųjų gaila, kad Eurolate nepavyko susitarti abiems bendra pirmininkams Taip atsitiko todėl, kad Latino Amerika nepripažino jokio kišimosi į jų vidaus reikalus. E, kalbame apie smurtą, bet kodėl e, nebuvo nuvykta į Hondūrą, e, tai smurtiškiausia šalis pasaulyje. 81 žurnalistas nužudytas Meksikoje ir 67 regis Hondūrą. Kodėl nekalbame apie smurtą Kolumbijoje, Salvadorė, Hondūrė? E, kodėl nepasisakote prieš demokratiškai išrinktas vyriausybės ten e, apie žmonių padėtį ten? Kodėl, kai Jeigu pažiūrėsite į Venezuelą nuo 98 metų, e, skurdas sumažėjo e, nuo, keturi, e, nuo 42 iki 26 procentų. Jeigu pažiūrėsite kiek yra gydytojų Venezueloje, tai e, dešimčiai tūkstančių jų skaičius išauga nuo 20 iki 80. Pažiūrėkite apie nežinia kur dingusius žmonės. Pažiūrėkite, kiek tų žmonių pastarojų metu prapuolė Meksikoje. Ir žiūrėkite, kas atsakingi už tai. Ir taip pat ir nacionalinė gvardija prie to prisidėjo. Ir ji naudoja karinę įrangą, patys esate matę. Nekalbate apie tai, kas vyksta jungtinėse valstijose. Jeigu jos gali taip elgtis, tai kodėl ne Venezueloje? Jūs kalbate apie, jeigu pagalvosime apie protestus, E, kurie vyksta Venezuelai, kurie yra smurtiški, naudojant ginklus ir granatas. Ar leistumėte savo šalyse tokiems e, procesams vykti? Ne, mano šalyje to nebūtų leidžiama. Na ir pagalbėkime dabar apie sulaikytosius, nes e, skaičiai yra baisus. 43 žmonės nužudyti, 8 policijos atstovų o vyriausybė sako 35 dėl opozicijos smurto. Devini žmonės iš jų policininkai, kurie tarnavo Venezuelos žmonėms. Du šimtai penkiasdešimt e, atvejų e, prasidėjo tyrimai Ir daug yra baudžiamojo persekėjimo bylų prieš e, valstybės pareigūnus už tai, kad jie panaudojo smurtą. Jie yeah visi tie pareigūnai yra traukiami atsakomybin ir tai demonstruoja, kad teisingumo sistema veikia, tačiau e, čia teigiama kitaip, kalbama apie nebaudžiamumą. Pirmininkė, e, visi čia pakviesti žmonės nusipelno pagarbos iš klausytojų pusės ir nereikėtų jų kuo nors kaltinti. Pasakysiu, kaip mes parinkome šiandien dienos e, prelegentus. Politinės frakcijos siūlo dalyvių pavardės, socialistų frakcija, jūsų frakcija, ponas Romero buvo nominuotas liberalų, e, buvo EPP frakcijos nominuotas prelegentas, Ir žalieji taip pat nominavo savo prelegentą, taigi visas frakcijas turėjo pasiūlymų, mes e, pasitikrinome, kokiuose organizacijose jie dirba ir juos pakvietėme, kalbant apie mane pačią. Tai aš e, E, pasistengiau tinkamu laiku e, informuoti Venezuelos ambasadą, pakviečiau dalyvauti, per pastarąsias dienas tengiausi e, juos pakviesti, bandžiau susisiekti su ambasadoriumi, nepavyko, pirmą kartą mano karjeroje taip atsitiko, bet jie buvo pakviesti, pamanė, kad jiems netinka čia atvykti. Galbūt jie galvoja, kad prelegentų sąrašas galėtų būti buvęs labiau subalansuotas. Aš, aš sutinku. E, bet mes tenkėmės e, juos pakviesti, jie nenorėjo pasisakyti ir komiteto nariai puikiai žino, kad kai mes kalbėjome apie Meksiką, tai jų pašnekovai mielai dalyvavo. Šią popietę kalbėsime apie Palestiną ir Gazą, apie Ukrainą. Mūsų komiteto užduotis yra analizuoti ir kalbėti apie žmogaus teisės už ES ribų. Tokie yra mūsų įgaliojimai ir kol aš šiam komitetui vadovauju, taip mes ir elgsimės. Dėkoju už paaiškinimus. E, nenorėjau pa, nepagarbiai pasakyti, aš tik sakiau, kad yra tam tikro netitikimo. Ačiū, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išsiaiškinti, kokią televiziją Franskozo žiūri, kokią radiją klauso, nes panašu, kad jisai pats transliuoja tokią sovietinės stiliaus propagandą. Uh, Bet, bet kuriu atveju, e, ponia Kosta, tai yra klausimas, kuris yra nepagarbus. Ko mums reikia, iš tikrųjų, tai reikia neiškraipytų naujienų. Štai čia jūs elgėtės nepagarbiai, ne aš. Aš norėčiau pirmiausiai padėkoti ponai Veledo ponui Tero, ponui Petinku ir kitiems diskusijų dalyviams, taip pat savo kolegai Ramono, kuris aš atstovauju ALDE, liberalų frakcijai. Ir galbūt netaip blogai, kad e, visą tai atsitiko, kadangi mes Galų gale matome dabar, kada e, Venezuelos žmonės rizikuodami savo asmenį saugumu vis dėlto ryštasi dalyvauti. Taigi aš noriu jums padėkoti už tai, už tą ryštą. Tai yra drąsų žmonės, ryštingi žmonės, jie nusipelno pagarbos ir aš noriu viešiems padėkoti. Nežinau, ar aš pats būčiau pakankamai drąsus čia atvykti, tačiau šie ponai ir ponės čia susirinko ir aš noriu jums padėkoti. Aš Mm, nesakysiu ilgos kalbos, nenoriu jokių ketinimų deklaracijų, visą tai jau buvo daryta. Ehm, nenoriu, kad tai būtų labai politizuota. Aš norėčiau, kad tiesiog būtų labiau atkirtas dėmesys į nebaudžiamumą, į savivalę, savališkus areštus, pajėgumą atskirti politinės ir teisingumo sistemos ir kitas problemas. Mm, aš ir turbūt daugelis iš mūsų Europoje esame surūpinę dėl to, pirmiausiai taip pat ir dėl žmogus teisų, dėl saviriškos laisvės, dėl teisės prieiti prie informacijos, apie ką užsiminė mano kolega. Tačiau visų pirma, mus neramina žmonių asmeninis saugumas. Aš esu iš Portugalijos, kaip ir mano kolega iš Eurolat. Mes E, turime didžiulę Portugalijos šeivų bendruomenę Venezueloje, sakė jisai. Ir tai, ko gero, yra viena iš tų užsieniečių bendruomenių, kuri be nelabiausiai nukentėjo, kadangi jie tikėjosi rasti šalį, kurioje galėtų gyventi, kurioje galėtų klestėti, kurioje jie galėtų prisidėti prie sėkmingos, laimingos šalies kūrimo, o dabar jie žudomi, grobiami. Jų nusaibė yra konfiskuojama ir iš tikrųjų šitie žmonės nusipelno mūsų palaikymo. Mes Europoje turime parodyti tam tikrą pasitikėjimą jais ir turėtumėm parengti priemonės, kurios galbūt būtų griežtesnės negu iki šiol, kurios priverstų Venezuelos vyriausybę vis tik tai gerbti žmogiškai orumą. Na, iš esmės tai ir norėjau pasakyti. Aš norėčiau be abejo užduoti daugiau klausimų, kadangi čia turime ir opozicijos atstovų. Pavyzdžiui, ką Venezuelos opozicija turėtų padaryti tam, kad susivienytų. Ar mes galime būti tikri, kad per kitus rinkimus iš tikrųjų bus kokia nors tikra alternatyva Maduro vyriausybė? Ar, ar, ar opozicija yra vieninga? Ar turite kažkokį tai vieną bendrą tikslą pašalinti iš valdžios šį žmogų, kuris nenusipelno tos valdžios? Nes kita pusė reprezentuoja maždaug 30 šeimų atstovai, kurie ir uzurpavo visą valdžią šalyje. Ką mes galėtume padaryti, jeigu Latino Amerika yra suskaičiusi ir nesuteikia reikiamas pagalbos? Minėjote, kaip ir iš jūsų minėjote, Eurolat, Eurocilak posėdį ir panašiai, tačiau dažnai mes negalime e, nieko padėti, kadangi Latino Amerikos pusė, Latino Amerikos pusė tiesiog pasakė, tai kišimasis į vidaus reikalus ir jokios rezoliucijos nebuvo patvirtintos. Ačiū, panas Sūra. Aš kalbėsiu, ponia pirmininkė, irgi portugališkai. Man atrodo, kad įsivėlė tam tikra painiava. Visų pirma, taip yra, egzistuoja visiškai teisėta teisė vertinti žmogaus teisų padėtį ir panašiai, viena vertus. Kita vertus, nebūtina kritikuoti ir teisti kolegų už jų poziciją. Aš pamėginau išanalizuoti, kokios politinės pozicijos laikosi įvairios akcijos vertinamas Venezuelos įvykius ir panašu, kad atsiveria galimybė e, pasiekti tam tikrą pusiausvyrą, kur atsispindėtų daugiau mažiau visų parlamento frakcijų nuomės. Tačiau Mes nestebina tai, kad mano frakcijos e, atstovai pasisakydami labai greitai nuo faktų peršoko prie nuomonio apie tai, kaip turėtų būti vystoma ekonomika, apie infliaciją, apie badą. Be abejo, žmonės turi teisę į nuomonę ir turi teisę nuomonę įsakyti, tačiau tie dalykai nėra susijęs su dabartinės diskusijos tema. Kadangi Vėlgi tas faktas, kad mes laikomės tam tikros nuomonės, tai dar nereiškia, kad Europos parlamentas turėtų siūlyti kažkokį tai politinį kelią, kurio turėtų laikytis Venezuela. Be abejo, Venezuelos žmonės patys turi pasirinkti tą kelią. Ir jie tai padarė per rinkimus, kurie vyko praeitie. Rinkimus, kuriuos stebėjo Čia Makartario institutas, ir, kurie buvo pripažinti teisingais ir sąžiningais. Dar vienas dalykas, kurį noriu paliesti. Tai yra, be abejo, labai svarbu, kad veiktų teismų teisinė sistema ir mūsų frakcija buvo prieš tai, kad parlamentas darytų kažkokius pareiškimus šią temą kadangi visų pirma mes manėme, jog tai yra panaudojama vėlgi siekiant politinės naudos. Šitie dalykai kažkaip mistiškai iškyla visuomet prieš rinkiminių laikotarpių. Ir jeigu mes norime, kad Venezuela sistema veiktų nepriklausomai ir veiksmingai, Ko tikrai nereikia, tai tam tikro kišimas, kokį mes kaip tik ir stebime iš Europos pusės. Pavyzdžiui, daug šnekam apie tą politinės sistemos, teismų sistemos atskirimą ir panašiai. Mes esame tikri, kad e, Karibų jūros baseino įvairios organizacijos, tarptinės organizacijos galėtų prižiūrėti šitos procesus. Mes per praeitą Eurolak e, stikimą e, neprieėjome konsensuso, prie konsensuso vien todėl, kad e, įvairios e, Latino Amerikos um, valstybės, jų atstovai nepritarė Europos parlamentaro požiūrį į įvykius Venezueloje. Taip pat NSA nestabina, kad Venezuela e, nesižiūrė per daug Junktinės Amerikos žmogaus teisų teismo sprendimais. Yra ir kitų valstybių tame regione, kurie nepripažįsta to teismo arba nebūtinai įgyvendina to teismo sprendimus. Taigi, ką norėjau pasakyti? Mes visiškai atmetame mėginimus pasinaudoti šiais klausimais siekiant savanaučių politinių tikslų ir bandymų skišti į Venezuelos vidaus reikalus. Ir nėra atsitiktinumas, nors apie tai negirdėjome, bet iš tikrųjų 2003 metais įvyko valstybės perversmas. Valstybės perversmas, pirmininkė sako, jūs turite jau baiginėti. buvo siekiama įteisinti vyriausybę, kurią pripažino tuo metu JAV, Ispanija. Tiesąkant, BBC e, parengė labai neblogą dokumentinį filmą apie tai, kaip socialinė žiniasklaida sugebėjo perspėti žmonės apie tai, kas vyksta. Kad labai ačiū, dabar stiksiu žodį mūsų svečiams. Pirmiausiai, ponia Kabrėra, tegu apibendrina savo pasakymą. Sí, bueno. Eh, yo quisiera responderla. Kągi, norėčiau atsakyti į mūsų užduotus klausimus. Ponas Asis paklausė, ar mes sulaukėme kokio nors atsako iš teismų sistemos. Mes sustikome su teismų atstovais vyko vairūs tikimai ir mes sekėme, kaip nagrinėmas įvairios bylos ir kai kuriais atvejais e, taip pat buvo paskelbti kaltinėmiai nuosprendžiai. Na taip, aš dirbu valstybinė organizacijai ir žinau apie du atvejus, kada šitą instituciją iš tikrųjų E, patyrė išpolius, mano dukra, pavyzdžiui, vaikų darželėje patyrė tam tikrą išpolį. Ir vien tai, kad aš dirbu valstybinėme aparate, tai nereiškia, kad mano žmogaus teisės jau niekam negalioja ir mano dukra, kuri galėjo žūti, galėjo žūti uždusdama nuo, nuo dujų, kurios buvo paleistos ant šito vaikų darželio. Taigi tai, kad aš dirbu vyriausybėje, dar nešia, kad aš negaliu ginti žmogaus teisų. Ir taip pat norėčiau dar šitą pridurti. Jūs kalbate apie sulaikytus studentus. Kažkas iš jūsų sakė, kad jie buvo kankinami, kad jie sarga, kad jiems dantis krenta. Norėčiau paklausti. Pansos, kad yra čia jisai prarado ranką, nes jį buvo mesti sprogmenis, kuriuos būtent ir metė tie vadinamieji taikus studentai, kurie vėliau buvo sulaikyti. Yra žmonių, kurie žuvo. Mes žinome apie valstybės tarnautojus, kuriems į nugarą buvo paleistos kulkos, jos įstrigo ir bandant jas išimti žmogus, ko gero, iš viso būtų paralyžiuotas. Mes žinome apie kitą, e, mes žinome apie kitą valstybės tarnautoją, kurią taip brutaliai sumušė tie patys studentai kad jinai dabar tapo nevaisinga. Ir mes taip pat girdėjome apie vadinamosius taikius studentus, kurie mm, tarsi yra kankinami, sulaikomi, kalinami. Tačiau turime būti racionalus, protingi ir įvertinti mm, aukų pozicijas iš abiejų pusių. E, kalbant apie valstybės pervasmą, 2003 metais e, Na, 2013 metais taip pat buvo aukų ir jie buvo mūsų organizacijos atstovai. Buvo kandidatas į prezidentus, kuris pralaimėjo rinkimus, jis e, nesutiko su šito rinkimo rezultatu ir paragino savo e, sekėjus išreikšti savo neapykantą, savo pyktį. Viso to pabaiga buvo tai, kad e, minios žmonių ėmė puldinėti uh, balsavimo centrus, sveikatos apsaugos centrus ir panašiai. Kai kurie opozicijos lyderių sėkėjai tiesiog, pavyzdžiui, automobiliu pervažiavo vaikus ir tai buvo politikas, kuris pats paragino savo pasiekėjus e, imti smurto. Muchas gracias, presidente. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbiamiems Europos parlamento nariams už komentarus ir klausimus. Aš suprantu, kad e, Europos parlamente galima e, laisvai reikšti savo nuomonę, bet Venezuelos parlamente yra kitaip. E, parlamento vadovas e, Venezueloje nusprendžia, kas gali pasisakyti ir kaip. Kai kurie Venezuelos parlamento nariai negali išsakyti savo nuomonės. E, kai kurie par, Venezuelos parlamento nariai netgi buvo pašalinti iš parlamento be jokio balsavimo. Jeigu politinė ideologija mano, kad ji iš mokslinės pusės yra pagrista. Tai tuomet e, nuomonė tarsi laikoma faktu. Ir galbūt politinė prasme tai yra naudinga. E, yra manoma, kad jeigu kažkuo tai tiki, tai tas e, dalykas, kuriuo tikima ir yra e, teisingas, bet juk netaip turėtų būti. Jau buvo išsakyta daug komentarų ir aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Taigi, visų pirma, noriu pasakyti, kad mes pasisakome už tokią Venezuelą, kurioje e, būtų galima užtikrinti visų Venezuelos piliečių sambuvi, nieko nediskriminuojant ir nieko e, neatskiriant. Per pastarosius metus buvo nemažai smurto ir tas smurtas yra blogis, nepriklausomai nuo to, iš kieno pusės jis buvo demonstruojamas. Venelos institucijos Venezuelos prokuratūra arba teismų institucijos laikosi tik vieno vienintelio politinio požiūrio. Venezuelos konstitucija nurodo, kad kaip turėtų būti renkami teisėjai, jie turėtų būti rengiami, renkami konkurso metu, yra numatyta tvarka, kaip turėtų būti rengiami renkami aukščiausio teismo, konstitucinio teismo teisėja arba ombudsmenas. Tačiau matome, kad e, e, Venezueloje teisėjai buvo išrinkti kitaip, ne absoliučia balsų dauguma. Ir matome, kaip kad ir pažio, parlamento komitetuose yra atstovaujama tik vyriausybės pozicija. Tai kaip galima užtikrinti teisingumą visiems? Kaip galima užtikrinti teisingą teismų sistemą, jeigu ji turi vadovautis vyriausybės požiūriu? Salo žmonės teismų sistemą nepasitikė ir tai turi pasiekmių. Venezuelos vyriausybė sako, kad pokyčiai yra būtini, kad jie bus į gerą, bet mes žinome, kad tai netiesa. Tie, kas dabar yra e, valdžioje, panašu, kad valdžioje ir išliks amžinai, o tie, kas yra opozicijai, taip ir pasiliks opozicijoje. Pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad e, jeigu e, jūs e, norite pasisakyti, turite paprašyti žodžio. Kalbėtas iš salės glūdumos. Aš turiu pasakyti, kad po to, kai išklausiau visą tai, kas buvo pasakyta šiandien po pietų, jaučiuosi visiškai bejėgis. El voto. Eso es lo que yo quiero. Y no es que me parece que está bien cuando se resuelven por la vía del voto y ganan los míos. Y está mal con... Aš manau, kad problemas Venezueloje reikėtų išspręsti rinkimų pagalba. Aš neskau, kad būtinai laimės mano partija, galbūt laimės kita partija, bet e, turi žmonės tarti žodį per rinkimus. Venezuelos vyriausybė negali susitaikyti su tuo, kad Europos parlamentas turi savo požiūrį tai, kas vyksta Venezueloje. Europos parlamentas teigia, kad jis nenori kištis į Venezuelos vidaus e, reikalus. Bet kitos šalis e, nedaro nieko. Pavyzdžiui, Urugvajus, Urugvajaus senatas arba Kolumbijos, Perų senatai, e, e, Čilės parlamentai, Kostarikos nacionalinė asamblėja. Visi šie parlamentai pasakė lygiai tą patį, ką ir jūs. Daugmaž išsakė tokį patį požiūrį, kaip ir Europos parlamentas. Kai kas e, Venezuelos vyriausybė kaip jau sakiau, e, e, teigia, kad yra kišamasi į e, jos vidaus reikalus. Ir Venezuelos vyriausybė panašu, kad nesupranta, kad smurto naudojimas yra nepateisinamas. Taip pat e, aš e, noriu pasakyti, kad e, pagal Junktinių tautų konvenciją buvo sukurtas organizmas, institucija, kuri gina žmogaus teisės. Bet kodėl Brazilija nieko nedaro, mes kalbame apie Junktinių Amerikos valstijų e, patvirtintą priemonę. Kai kurios valstybės e, Amerikos žemynė yra tiesiog valstybės satelitės. Ir kai kuriuose valstybėse susiklostė labai panaši situacija kaip ir Venezueloje. kai kas ir mūsų šalyje protestuoja e, prieš e, Junktinė Amerikos valstijų įtaką. Toliau Buvo klausimas apie tai, kokie ryšiai yra palaikomi su vyriausybė. Jūs girdėjote, ką pasakė Venezuelo žmonės. Kiekvienas iš jų išsakė savo nuomonę. Galbūt ta nuomonė buvo išsakyta kitaip negu kad mano nuomonė. Bet visi kalbėjo teisės ir reikia pabrėžti, kad kiekvienas asmo turi, savo, turi teisę išsakyti savo nuomonę. Kiekvienas turi teisę išsakyti savo nuomonę, taip pat ir politinį požiūrį. Aš prisimenu vieną filmą, kurį mačiau e, dar e, mokydamasis universitete. Nemanau, kad e, ispanai arba portugalai yra matę tą filmą, tačiau venesoliečiai taip tą filmą matė. Taip pat, ko gero, filmą matė ir ispanai ar portugalai, kurie gyvena Venezueloje. E, tai buvo filmas apie įvairius politinius veikėjus, e, e, kurie tikrai labai daug nuveikė mūsų šalies labui. Mes tikime jungtinėmis tautomis, tikime jungtinių tautų teikiamais duomenimis apie, pavyzdžiui, kovą su skurdu. Dar noriu pasakyti, kad e, tikime ir jungtinių tautų FAO organizaciją. Taip, jungtinės tautos e, daro daug. E, skurdžiausiai gyvenančių asmenų perkamoji gale padidėjo, kažkiek padidėjo, bet padidėjo ir infliacija. Ir Ko gero šių metų pabaigoje e, skurčiai gyvenančių žmonių skaičius Venezuela bus didžiausias per pastaruosius 15 metų. Tikrai nedžiugina tokie skaičiai. Kai jungtinės e, e, tautos sako kažką, kas mums palanku, tai Venezuela tam pritarė. Bet e, jeigu žmogaus teisų gynimo komitetas e, Venezuelą kritikuoja, tai mes tylime ir ignoruojame mums nepalankę nuomonę. Ir dar šis tas Dėl išorės e, e, e, daromos įtakos. Taip, Venezuela yra nepriklausoma suvereni valstybė. Kai aš dirbau parlamente ir bandžiau kalbėti apie žmogaus teisų padėtį Čilėje arba Kuboje, tai tuomet irgi buvo sakoma, kad diktatūros jau pasibaigė. Ir kad jau nebereikia kritikos e, laikyti kišimusi į vidaus reikalus. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl opozicijos vieningumo. Mes esame vieningi e, tuo požiūriu, kad norime, kad įvyktų laisvi nepriklausomi rinkimai, kurie pakeistų vyriausybę. Ir taip pat mes norime, kad būtų gerbiama ir taikoma 99 metų konstitucija bei joje įtvirtinti principai. Opozicija laikosi vieningos pozicijos dėl rinkimų. Ir jeigu mūsų partija bus išrinkta per ateinančius rinkimus, tai mes, e, būdami valdžioje, gerbsime žmonės ir konstituciją. Labai ačiū. Ačiū už jūsų dėmesį. Mes ir toliau atidžiai stebėsime padėti Venezueląje.